liebe kolleginnen und kollegen bitte nehmen sie ihre plätze ein! kolegos prašau visų susėsti į savo vietas. Įvyko. bernd lange sagt der gualtieri soll sich hinsetzen. setz dich hin! pone gualtieri prašau atsisėskite į savo vietą. Meine Damen und Herren, Ponios ir ponai, kolegos pirmininkų suėgoje šį rytą buvo priimtas sprendimas dėl Sakarovo premijos suteikimo 2015 metais. Noriu Jums pranešti, kad šiais metais pirmininkų suiga nusprendė Sakarovo premiją apdovanoti Saudo Arabijos tinklaraštininkui Raif Badawi. Meine Damen und Herren, Ponios ir ponai, dėkoju parlamentui už parodytą pritarimą šiam sprendimui. Šiandien e, dėl konkretaus pono Badavi situacijos, dėl konkrečios pono Badavi situacijos šis nepaprastai geras žmogus, kuriam paskirta viena baisiausių bausmių egzistuojančių toje šalyje, e, gali būti apibūdinamta tik kaip brutalus kankinimas ir raginu Saudo Arabiją Saudo Arabijos karalystė nedelsiant e, suteikti malonę ponui Badavi ir suteikti jam galimybę atsijimti šį apdovanojimą. ES valstybių narių ir institucijų santykiai su mūsų šalimis partnerėmis priklauso nuo to, ar e, mūsų partneriai laikosi pagrindinių žmogaus teisių, o pono badavi atveju pagrindinės teisės ne tik nebuvo uh, užtikrintos, jos buvo visiškai sutryptos. Todėl kreipiuosi į Saudo Arabijos karalių ir raginu jį sustabdyti tolesnį bausmės vykdymą, paleisti poną Badavį, kad jis galėtų grįžti į namus pas žmoną ir kad galėtų atvykti į gruodžio mėnesio e, sesiją Strasbūre ir atsijimti jam sutiktą apdovanojimą. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, wir machen weiter. Kolegos, tęskime darbą. Pone Koracija Vilt paprašė žodžio. Pirmininkė. Vakar iškėliau e, ponios Marin Le Pen e, netikro balsavimo klausimą iš INE frakcijos ir norėčiau informuoti parlamentą apie atlikto tyrimo rezultatus. Noriu padėkoti plenarinių posėdžių tarnyboms už jų profesionalumą ir sparčią reakciją ir noriu paraginti parlamento pirmininką pritaikyti visapusiškai 166 ir 177 darbo tvarkos taisyklių straipsnius, kur konstatuojama, kad balsa, kiekvienas balsas parlamentaro yra asmenis indi, ir individualus ir kiekvienas parlamento narys atsako už savo balsą. Zu dem Vorfall bekommt das Wort Madame Le Pen. Suteiksiu žodį poniai Lepen pasisakyti šią temą. Pone pirmininkė, vakar man nesant posėdėje buvau labai bjauriai apkaltinta pono Weberio. Apkaltinta buvau tokiu faktu, dėl kurio nesukalta. Tai buvo įrodyta šį rytą pirmininkų sueigoje. Ponas Weber padarė du pažeidimus. Pirmiausia, mane apšmeižė ir antra, e, apskundė, apkalbėdamas, neturėdamas jokių įrodymų. Kasgi buvo vakar, kas ten iš tikrųjų įvyko. Ir kas gali pateisinti tą kiną tokį, neišiokinį tokį. Aš palikau, da, išeidama iš salės, savo balsavimo kortelę. Taip daro dešimtis deputatų. Mes ją atsinešam, paliekam ir pasimam sesijos pabaigoje. Jeigu jūs neturite kitų argumentų kaip tik šitą, tai labai liūdna. Mano kolega, ponas Degraf, e, nėra e, etikos ir mandagumo pavyzdys. Be abejo. Jis, jis keturis kart balsavo su mano kortelė man nesant. ir neturėdamas jokio mano leidimo. Tikrai, jis neturėjo mano leidimo. Kartoju, neturėdamas mano leidimo. Į tuo būdu be abejo jūs pasielgė negražiai. Tačiau dar kartą noriu paklausti, ar visa tai jau leidžia mane pulti? Jis uh, stengiasi tiesiog pasielgti galantiškai, kaip ne vienas iš jūsų gal darytumėt padėtumas kolegai. Taigi, ponas pirmininkė, uh, Aš norėčiau e, pasakyti štai ką. Pono Weberio atžvilgių pateiksiu skundą, nes jis mano atžvilgių pateikė bjaurius kaltinimus. Dėkoju. Meine Damen und Herren, das Thema war heute Gegenstand der Beratungen in der Konferenz der Präsidenten. Ponios ir ponai, šis klausimas buvo aptartas pirmininkų suigoje šį rytą. Ponas Manfredas Weberis, kuris ką tik buvo paminėtas, dabar turi galimybę pasisakyti. Ponas Weber. Šis ponios Liupen pareiškimas e, tiesiog atėmė man žadą. Neįtikėtina yra ta istorija, kurią ką tik išgirdom. Pone Liupenė. Pone Liupenė. Mes žinome, kad jūs nelabai suprantate, kas iš tiesų yra demokratija, arba jūsų supratimas stipriai skiriasi nuo mūsiškio. E, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Demokratijos sąlygomis mes esam gavę įgaliojimus mūsų rinkėjų, patikėtus mums, ir tai yra šventas dalykas. Ir kai jūsų įgaliojimai yra šventi, e, Tačiau dar noriu pridurti, kad demokratija taip pat yra ir gebėjimas klausyti. Taigi mūsų rinkėjai mums patikėjo tam tikrus įgaliojimus, yra šventa. Ir tie įgaliojimai negali būti perduoti e, kam nors kitam perduoti įgaliojimus kam nors kitam, daugelį valstybių narių yra traktuojama kaip labai rimtas pažeidimas. Juridiniu požiūriu be abejo galima pateikti skundą. Tačiau mes e, manome taip pat, kad tie įgaliojimai yra šventi, turime juos ginti, mes remiame savo pirmininką ir paraginsime, kad būtų imtas visų reikiamų juridinių priemonių šitam reikalui išspręsti. Ačiū. meine Damen und Herren, heute Morgen. Ponios ir ponai, šis incidentas buvo aptartas pirmininkų sueigoje. Diskusija šiuo klausimu tęsis Europos parlamento valdyboje, vyks tyrimas. Pone Koratsa Bild padarė pareiškimą ir padarysim viską, kad reglamento būtų laikomasi.